Uh, good morning, everyone. Uh... Labas rytas visiems. Šiek tiek vėluojame, taigi siūlau jau pradėti. 15 darbo tvarkės klausimas. 2021 metų gairės, trečias skyrius. Svarstysime nuomonės projektą dėl 2021 metų biudžeto gairių. Pranešėjas šio klausimu yra, yra, klausimu yra Nikos Andrulakis. Sveiki atvykę. Tai yra pirmasis žingsnis biudžeto procedūroje 2021 metams. Rezoliucija dėl gairių išdėstys parlamento poziciją dėl pagrindinių prioritetų dėl kitų metų biudžeto prieš paskelbiant biudžeto projektą komisijos birželio mėnesį. Biudžeto komitetas nusprendė pakoreguoti biudžeto procedūrą parlamento viduje, dėl to šakiniai komitetai dabar gauna galimybę prisidėti prie rengiant gairių rezoliuciją pirmą kartą. Nuomonė pakeičia įprastinį įgaliojimų laišką, kurį, e, kuris skiriamas biudžeto trilogui, kuris buvo, būdavo afeto pirmoji reakcija po to, kai jau paskelbiamas biudžeto projektas. 2021 metai yra ypatingi metai biudžeto prasme, kadangi tai yra pirmieji naujos daugiametės finansinės programos metai. naujos išorės finansavimo priemonės įsigalios nuo kitų metų pradžios. Turiuomenė kaiminystės, vystimosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę Endiki. Taip pat pasirengimo narystiai pagalbos priemonė. Dėrybos dėl abiejų priemonių dabar vyksta ir gali užsitęsti ir vykti ir per antrąjį pusmetį. Tikimės, kad tos priemonės pradės galioti jau nuo kitų metų pradžios. Tačiau yra šiek tiek dar neaišku dėl bendros daugiametės finansinės programos. Europos taryba, vadovų taryba susitinka šiandieną ir bandys susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Ir rytoj ryte mes sužinosime, ar lyderiams pavyko susitarti. Parlamento prasme, nuomonė yra labai svarbu, kad būtų pasiektas susitarimas dėl daugiametės finansinės programos, ko galima greičiau, kadangi jeigu to nepavyks padaryti, tada bus vėluojama įgyvendinant naujasias priemonės. Dėl to parlamentas nekarta prašė komisijos parengti nenumatytos situacijos planą, tam, kad nebūtų nebūtų finansavimo spragos. Ir aš dabar norėčiau pasiūlyti, pakviesti pranešėją Nikos Andrulakis e, pristatyti savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti AFET komiteto nuomonę dėl gairių 2021 metų biudžetui. Pirmąjį kartą mes į mus kreipiamasi, kad išsakytumėme savo nuomonę tokiu pirminiu etapu ir tai yra puikia galimybė pakalbėti mums apie mūsų prioritetus. 2021 metai bus pirmieji daugiametės finansinės programos įgyvendinimo metai, tačiau nauja išorės finansavimo priemonių architektūra įsigalios ir dėl to man buvo skirta nedaug turėjau parengti graustą dokumentą. Tai aš kviečiu, pavyzdžiui, komisiją įsitraukti į e, pirminius etapus ir pasirūpinti, kad trečiosios šalis gautų pakankamai paramos, kad galėtumėme sėkmingai įgyvendinti savo priežiūros vaidmenį. Šiandien laukiame vadovų tarybos sprendimo ir turime aiškiai pasakyti, jog reikalingas toks biudžetas, kuris suteiktų galimybę ES atremti tuos iššūkius, su kuriais susidurėme užsienio politikoje, kad būtų pasiekti strateginio autonomiškumo tikslai. Prioritetą turime skirti toms ir tokioms rytims, kaip vakarų Balkanų šalis, taip pat rytų ir kaiminystė šalis. Ir niekuomet turime nepamiršti, kad labai svarbios yra žmogaus teisės ES politikoje. Dėl to turi būti numatyta speciali finansavimo parama Ir kadangi mano teksto, tekstas yra ribotas, tai aš turėjau labai glaustai viską surašyti ir dėl trečios priemonės IPA, IPA 3 priemonės. Čia teigiu, kad finansavimas tom šalims priklausys nuo to, kiek laikomasi įstatymo viršienybės principų, kiek yra gerbiamos institucijos, užtikrinamas teismų nepriklausomumas ir palaikomi geri kaiminiai santykiai. Dėl šių priežasčių, ypač Turkijos atveju, aš siūlau visas turimas lėšas perkelti toms organizacijoms ir grupėms, kurios kovoja žmogaus teisės ir finansuoti veiksmus, kurie leidžia vesti tiesiogį, tiesioginį dialogą su piliečiais ir kur yra skatinamos europinės vertybės. Galiausiai aš konkrečiai paminiu tuos instrumentus, kurie egzistuoja, kurie skirti bendrai gynybai ir saugumui. Prašau, kad tos priemonės būtų sustiprintos, kad pasiektumėme konkrečių rezultatų. Pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj 11 val. ryto. Aš lauksiu jūsų pastabų, komentarų ir esu įsitikinęs, kad kartu su kolegomis parengsime gerą pasiūlymą biudžeto komitetui. Dėkoju. Ačiū už pristatymą. Dabar laikas pasisakyti šešėliniams pranešėjams. Ir pirmiausia, ponas Gajeris. Ačiū. Dėkoju kolegai už puikiai atliktą darbą, rengiant šį nuomonės projektą. Tai yra geras pagrindas ir tai atspindi ir mano pagrindinės idėjas, ypač kalbant apie gynybos saugumo politiką, ties kuo aš dirbu jau dešimt metų, tai džiaugiuosi, kad jūs ir šią sritį akcentavote. Taip pat norėčiau kelis techninius geografinius pastebėjimus ir papildymus išreikšti. Pavyzdžiui, mes turėtumėme pabrėžti, kad, kaip jūs ir sakėte, labai strategiškai svarbus yra artimiausi kaimyniai Vakarų Balkanai, rytų, pietų partnerystė šalis. Ir turime šią nuomonę pasinaudoti ir dar kartą priminti Europos lyderiams, kad reikia skirti lėšas ten, kur jos yra pasiek, leidžia pasiekti vertingiausio rezultato ir žodžius derinti su veiksmais. Tas ypač pasakytina, kai kalbame apie veiksmus su Afrikos žemynu. Ir vadovų taryba susitinka šiandieną ir rytoj posėdžiaus taip pat. Ir tarsis dėl finansinės programos, jeigu von der Leyen komisija nori tarnauti, pasitarnauti visų europiečių labui, kaip rimta geopolitinė komisija ir ne tik mokytis, bet ir kalbėti galios kalbą, kaip vyriausiasis įgaliotinis visai neseniai pasakė. Jeigu taip, tai tada daugiametė finansinė programa privalo atrodyti visiškai kitaip, nei yra pateiktas tarybos pasiūlymas dabar. Šarl Mišel pasiūlyme sunaikinami europiniai projektai ir pasitarnaujama nacionaliniams interesams. Bet koks toks daugiametės finansinės programos pasiūlymas bus atmestas Europos parlamente be jokios abejonės. Mes ginsime savo bendrą europinį projektą, investicijas į bendrą ateitį ir nepasiduosime trumparegiškams nacionaliniams egoizmams. Mes turime žodžius paversti veiksmais, tiems veiksmams reikia tinkamo finansavimo ir aš tikiuosi, kad ši nuomonė irgi prisidės prie prie mūsų nuomonės išreiškimo. Dėkoju. Ačiū. Daugiau šešėlinių pranešėjų nematau. Tai dabar laikas komiteto nariams pasisakyti. Ponas Bazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug pastabų neturiu. Vienas pastebėjimas dėl Turkijos pasiūlymas panaikinti lėšas skirtas Turkijai, mano manimo, nėra pati geriausia idėja ir aš nenoriu pateikti paaiškinimų, kad netrodytų, jog aš labai remiu Turkiją. Bet tik keliais žodžiais norėčiau pasakyti, kad mes visi kaltiname Turkiją dėl to, kad ji įsiveržė į šiaurės rytų Siriją. Ir būtent tikriausiai dėl šios priežasties kolega ir siūlo atšaukti finansavimą Turkijai. Tačiau čia turime suprasti, kad Turkijos kariuomenė izoliuoja Turkijos sieną, bandant atremti riziką dėl susijusią su kurdais, kuri buvo ta organizacija paskelbta teroristų. 2003 metais. Taigi, čia kalba eina apie nacionalinį Turkijos saugumą ir aš tik tai keliu e, tą klausimą. Aš suprantu, kad pranešėjas e, turi daugiau galių rengiant nuomonę, bet man atrodo, tai yra klaida. Ir mes neturėtumėme izoliuoti Turkijos. Dėkoju. You, sir, uh, Ačiū už Jūsų komentarus. Daugiau nematau norinčių kalbėti, taigi grįžkime prie pranešėjo pono Andrulakio ir steiksime galimybę apibendrinti komentarus, prašau. Čia mes kalbame ne tik apie užsienio politiką. Žinoma, e, dabartiniai įvykiai Sirijoje rūpi mums visiems ir kelia susirūpinimą dėl veiksmų Sirijoje e, pabėgėlių skaičius pasiekė milijoną ir e, Turkija veikiančios e, galios siekia savo interesų, tačiau reikia nepamiršti situacijos pačioje e, Sirijoje, tiksliau Turkijoje, teisės viršinybė žmogaus teisų padėties, nes per pastarąsias dienas ponas Kavala buvo paleistas į laisvę, tačiau iš karto po jo paleidimo jis vėl buvo iš naujo suimtas. E, pateikus kaltinimus dėl teroristinės veiklos ir dalyvavimo žlugusiame valstybės perversme. Taigi čia mes turime kalbėti daugiausiai apie tai, kaip Turkija vadovaujasi vertybėmis, ypač europinėmis vertybėmis ir vertybėmis Manau, kad e, <clears throat> tos šalis, kurios nori dalyvauti narystės e, prisijungimo prie es procese, turi vadovautis europinėmis vertybėmis. Ar ponios Basesku dar norėtų pasisakyti? Ne, aš tik noriu dar kartą padėkoti pranešėjai. Tačiau tai nereiškia, kad aš e, laikausi kitokios pozicijos. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi rytoj, vasar 21 dieną, 11 val. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir pereikime prie užsienio reikalų komiteto rekomendacijos projekto dėl vakarų Balkano, besirengiant Zagrebo aukščiausio lygio susitikimui, kuris numatytas gegužės mėnesį šių metų. Šis plačios apimties pranešimas e, teikiamas e, laukiant ilgalaikio sprendimo dėl narystės darybų pradžios su Albanija ir Šiaurės Makedonija ir siekiant tvirtinti investicijų planą skirtą vakarų Balkanams tarp institucinės dėrybos dėl e, pasirinkimo narystiai paramos priemonės tęsiasi E, ir numatyta ta parama e, laikotarpį nuo 21 iki 27 metų, kadangi matau salėje pranešėją Pitsulą, steiksiu jam žodį. Nedelsdamas, ačiū pirmininkai, labas rytas visiems, man džiugu pristatyti šį pranešimo projektą ir mūsų rekomendacijas komisijai bei tarybai ruošiantis Zagrebo vadovų tarybai. Noriu pasakyti, kad pagrindinis siekis rengiant šį pranešimą buvo pasiūsti aiškę politinę žinią Europos parlamento vardu, išreiškiant paramą e, tiek e, plėtros proceso atgaivinimui, tiek ir jo plėtrai. Kita svarbi žinia yra ta, kad es vidaus reformos ir plėtra turi vykti lygiai grečiai, todėl E, kai kurių valstybių narių atskiros pozicijos neturės stabdyti viso proceso plėtra. Nuo ES pradžios buvo viena iš sėkmingiausių jos politikos ryčių, tai yra pati veiksmingiausia užsienio politikos priemonė prisidedanti prie demokratijos, taikos ir gerovės e, stiprinimo visoje Europoje. Plėtra reiškia taip pat strateginės investicijas į abipusį saugumą ir gerovę, taip pat prisidėjo prie taikos stiprinimo, ypač karo nusauktose teritorijose. Noriu aiškiai pasakyti, kad turime galvoti ir apie ES patikimumą visame šiame procese. Manau, kad netikėta ir e, klaidinga žinia nepradėti narystės dėrybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija gali turėti e, netikėtų e, padarinių. Todėl mes raginame uh, imti sprendimą dėl narystės dėrybų su e, abiemis šalimis pradžios jau kovo mėnesį. E, naujoji komisija vyriausias įgaliotinis pareiškė, kad naujoji komisija ketina veikti geopolitiškai. Manau, kad privalome tai įrodyti darbais ir koks geriausias būdas tą padaryti, jeigu neveiksmai mūsų artimoje kaiminystėje pranešime išaiškima parama kai kurioms komisijos komunikate paskelbtoms mintims dėl naujos plėtros metodikos. Pavyzdžiui, e, siūloma pradėti dėrybas dėl atskirų skyrių grupių ir vertinti vykdomų reformų kokybę ir, ir, e, ir e, toks požiūris turėtų nešti konkrečių rezultatų e, narystę siekiančiose šalise, nes būtų pradėtos dėrybos dėl kelių skyrių vienu e, metu, e, nustatant labai aiškius kriterijus ir paramą viso proceso metus, taip pat užtikrinant, kad kiekviena narystė siekianti šalis būtų vertinama pagal savo nuopelnus. Labai svarbu, kad sustiprintos uh, metodikos įgyvendinimas narystės siekiančiams šalims turėtų būti palengvintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu jos sutiktų vadovauti tokią metodiką. Pranešimo projekte raginama labiau įtraukti Europos parlamentą į plėtros procesą, nes paminėti Europos parlamentą vien tik tai komunika komunikato pavadinimą e, nebuvo pakankama. Europos Sąjunga privalo e, padėti Vakarų Balkanų šalims e, narystės proceso eigoje mes rengiame metinius pranešimus ir mūsų delegacijos veikia kiekvienoje šalyje kandidatėje arba siekiančio narystės. Tačiau labai svarbu, kad kiekvienas ES pilietis galėtų nešti savo indėlį Todėl pranešime pateikimi nauji pasiūlymai, pavyzdžiui, e, e, dėl balsavimo kvalifikuota balsų dauguma, e, pradedant ir baigiant darybos dėl atskirų skyrių. Aš tikiuosi, kad Zagrebo vadovų taryboje bus priimti esminiai sprendimai, bus taip pat pradėtas visapriepintis ekonominis dialogas ir patvirtintas investicijų planas vakarų Balkanams. Taip pat Reikia pabrėžti ir politinių sustarimų svarbą Europos ateičiai. Pranešimo projekte nebuvo pakankamai vietos, kad būtų įtrauktos visos rekomendacijos, kurias verta įtraukti. Aš pats parengsiu kelis pakeitimus ir taip pat tikiuosi e, šešėlinių pranešėjų konstruktyvus bendradarbiavimo ir konstruktyvių pasiūlymų. Ačiū, pana Pitsulai. Ar kiti šešėliniai pranešėjai norėtų kalbėti, ponia Hal? Ačiū pirmininkė, aš noriu pasveikinti poną Piculą su puikiai parengtų pranešimo projektu. Manau, kad e, visi svarbiausi aspektai įtraukti į pranešimo projekto tekstą. Aš visiškai pritariu, siekiu šią rekomendaciją pasiūsti aiškę politinę žinią. Žinoma, e, man priimtinas bendras e, projektas integracinis, už plėtrą pasakantis požiūris, už santykius su Vakarų Balkanais. Aš visiškai pritariu kai kurioms teksto pastraipoms, kurios e, šiuo metu nėra labai smarkiai aptariamas, tačiau labai svarbu pabrėžti regioninio bendarbiavimo svarbą tarp vakarų Balkanų šalių, ypač e, E, ryšių, telekomunikacijų srityje, atitinkamos e, infrastruktūros vystimo srityje. Žinoma, mūsų e, frakcija, aš asmeniškai ir kolegos teiksime pakeitimus, siekdami sustiprinti atitinkamas pranešimo nuostatas, ypač tose srityse, kurias ponas Kislo paminėjo, aš abejočiau, reikėtų šią rekomendaciją minėti, siūlyti, priimti sprendimus, balsuojant kvalifikuotą balsų daugumą, tačiau noriu užduoti kelius klausimus. Man e, kai kurie aspektai buvo šiek tiek neaiškus, galbūt galėtumėte patikslinti labai e, trumpai, kad e, neliktų nesusipratimų. Ką turite omenyje? E punkte teikdamas, kad ES vidaus <clears throat> reformos ir jos plėtra turėtų E, būti vykdomi kaip du lygiai gretus procesai. Taip pat suderinamumas tarp plėtros proceso ir politinių, politinės raidos ES. E, tie aspektai man kelia tam tikrų klausimų, galbūt galėtumėte paaiškinti, nekant laukiu bendradarbiavimo su jumis ir kitais šešėlės pranešėjais, pons Kiučiuk, Renių frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai Pitsulai už puikiai parengtą pranešimo projektą. Ši, manau, ši rekomendacija tikrai yra vertintina teigiamai ruošiantis 20 metų vadovų tarybai ir aukščiausio lygio susitikimui su Vakarų Balkanais, aš manau, kad e, pasiūlyti naują komisijos metodiką turėtų pašalinti visas e, abejonės e, tose šalyse, kurios prieštarauja plėtrai ir turėtų atgaivinti šį procesą, padaryti jį dinamiškesniu, tik tokiu būdu mes galėsime atliepti Vakarų Balkanų gyventojų europinius lūkesčius. Džiaugiuosi, kad visos šios nuostatos yra įtrauktos į rekomendacijos tekstą. Aš, aš taip pat visiškai pritariu pasiūlymui nedelsant pradėti narystės darybos Šiaurės Makedonija ir Albanija ir <clears throat> vesti bevizį režimą su Kosovu. Baigdamas aš e, e, noriu pasakyti, kad teiksiu savo frakcijos vardu kai kuriuos pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie grindžia mano frakcijos politiką dėl plėtros ir vakarų Balkanų. E, taip pat pritariu pono Pitsulos minčiai, kad es vidaus reformos turi būti vykdomas kartu su plėtros procesu. Ačiū, EKR frakcijos vardu Ana Fotyga, prašau žodžio. Pane Ana, labai prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Piculai už uh, puikiai parengtą rekomendacijos projektą. Tai yra tikrai geras pagrindas tolimesnėms diskusijoms su šešėliniais pranešėjais, tolimesnėms dėrydoms, dėryboms. Ir uh, linkiu Jums visokio pasiekmės uh, tose dėrybose. net jeigu mano nuomonė dėl kai kurių e, nuostatų skiriasi. Aš tikrai matau, kad bendras rezultatas yra teigiamas. Noriu tik paminėti, kad dabar e, išgyvename tam tikrą pesimistinį laikotarpį nuo praėjusios kadencijos pradžios ir pareiškimų dėl e, plėtros, ypač į vakarų Balkanus ir kitus regionus. Manau, kad e, paskutiniai sprendimai tikrai e, buvo labai blogas signalas mūsų partneriams. Tikiuosi, kad mes pakeisime praėjus metų pabaigoje uh, priimtus sprendimus. Komisija pateikė konstruktyvų teigiamą pasiūlymą. Siekiam tęsti plėtros procesą. Ir e, šis pasiūlymas yra labai svarbus Šiaurės Makedonijai ir Albanijai nes abi šalis deda labai daug pastangų, kad atitiktų ES narystės reikalavimus, plėtros kriterijus. Su ir Šiaurės Makedonija e, tikrai e, prisima didelę politinę riziką e, toliau šią kryptimį žengdama. Taigi ši rekomendacija, šis pranešimas labai svarbus. Noriu pabrėžti, kad mano politiniai frakcijai yra kvalifikuo, balsavimas kvalifikuotas balso, Kvalifikuotos daugumos balsavimas yra ta raudonoji linija, kurios nevalia peržengti. Panas Kačiut, gal galėtume sustarti su pranešėjai, kad būtų skirta keletą dienų daugiau pakeitimams. Galėtume gal pratesti terminą iki kovo antros dienos, nes kaip žinote, Mes norime parengti solidų tekstą, o e, laiko galėtų būti daugiau. Kaip suprantu, ponas Pitsula pritarė, mm, kad terminas būtų pratestas iki kovo antros dienos. 11 valanda. Prezidentas Basesku nori pasakyti. Ačiū, aš e, turiu keletą komentarų. Pirmiausia, dėl integracijos proceso visi žinome, kad jūs paspartėjo darybų metu. Vienas iš tikslų paprastai būna ekonomikos privatizavimas, kad būtų galima įtvirtinti konkurencingą rinkos ekonomiką. Žvelgiant į mūsų patirtį, ar kalbėtume apie Rumuniją, ar Bulgariją, Lenkiją, Čekijos Respubliką, manau, kad privatizavimo procesas turi tęstis po to, kai šaliai tvirtinta solidi teisinė sistema, nes kitaip e, bendra Korupcija privatizavimo metu bus e, realybė. Ir ko gero, mes, aišku, prašysime, kad jie kovotų su korupcija, bet mes tuo pat metu per anksti verčiame juos, versime juos privatizuoti ekonomiką. Kaip įvyko, na, nekalbėsiu apie kitas šalis, galiu sakyti, kad tai buvo Rumunija antra dėl pabėgėlių. Mes pateikėme jiems puikius, puikias rekomendacijas bendradarbiauti su Frontexu. Mėly kolegos, mano nuomonė, bet koks bendradarbiavimas su Frontexu bus daug mažiau veiksmingas, negu mes tikimės. Jeigu kalbėsime Teoriškai taip, bet realiai mes turime kovoti su nelegalia migracija ir imtis būtinų priemonių migracijos maršrutų prasme. Turime dėrėtis dėl readmisijos sustarimų, užbaigti juos renkti su šalimis, iš kurių būtent keliauja migrantai, su tranzito šalimis, taip pat bendradarbiauti su jų vyriausybėmis kad neutralizuotume organizuotus nusikaltelius, kurie stimuliuoja tokį tranzitą ir galiausiai sustabdyti tos laivus, kurie veža migrantus. Suteikti rekomendaciją tik tai bendradarbiauti su Frontexu nėra rimta, nes mes turime patirties, Frontexas negali sustabdyti nelegalios migracijos. Ir pagaliau dėl smegenų nutekėjimo. Ką daryti su smegenų nutekėjimu? Tai vyksta Europos Sąjungoje nuo pat pradžių. Rumunija neteko 16 tūkstančių gydytojų ir 220 tūkstančių inžinierių Europos Sąjungoje. Ką mes galime jiems rekomenduoti? Ką tokiams šalims galima rekomenduoti? Taigi tokios mano pastabos. Aš e, ko gero pateiksiu pakeitimų <clears throat> ir bandys pasiūlyti sprendimus šiams problemams. Ačiū. Matau dar vieną šešėlinį pranešėją. Žaliųjų, pane Viola von Kramon Tobadel. Ar norite pakomentuoti pono Pitsula pranešimą? No. Thank you, Chair, uh, for giving me. Ačiū pirmininkė už galimybę šiek tiek pavėluotai pasakyti apie šį pranešimą. Aš matau, kad yra didelių lūkesčių dėl artėjančio vadovo sustikimo ir visi kalba apie praleistą galimybę per praėjus vadovo tarybą ir parlamentas įsipareigojęs dirbti šio klausimu, tai yra aišku. Kitas dalykas, manau, kad visi suprantame spaudimą, kurį kelia Kinijos investicijos Balkanuose, konkrečiai Serbijoje. Ir čia yra akivaizdu, kad yra čia stambių interesų Dėl to mūsų situacija tampa sudėtingesnė, kadangi mes negalime pasiūlyti panašių galimybių kaip Kinijos didelės bendrovės ar Kinijos valstybė. Tai yra svarbu daugeliu ir tai neramina ne tik opoziciją ar kritiškai nusitikiusią visuomenės dalį, bet taip pat ir vyriausybės atstovus. Manau, kad reikia griežtesnio atsako iš ES mūsų pusės, iš komisijos pusės. Reikia į tai reaguoti plačiau. Pati metodika, manau, kad yra vertinama gana pozityviai, yra daug vilčių, bet vis tiek dar yra neiškumų dėl investicinio plano dydžio vakarų Balkanų valstybėms. Būtų gerai, ypač turint galvoje klimato kaitą ir teisingos pertvarkos fondą, kad būtų pasiūlytas e, rimtas skaičius, nes jeigu mes norime pasiekti rezultatų klimato kaitos e, akmens anglės naudojimo nutraukimo prasme, mums reikia regionams pateikti patrauklų pasiūlymą, kaip sudoroti su tokia trikdančia situacija. Žmonės laukia, yra pasirengę bendradarbiauti su mumis. Ir apskritai Europos žaliasis kursas dar kelia daug klausimų ir turime plačiau aiškinti turbūt, ko mes norime, ko laukiame. Ir turime pasiūlyti naujų investicijų, technologijų ir mokslinių tyrimų kad užtikrintume teisingą pertvarką energetikos sektoriuje. Oro taršos situacija yra prasta daugumoje vakarų Balkanų valstybių. Ir manau, kad turime daugiau dėmesio skirti šiam aspektui. Tai reikia kalbėti apie subsidijas iš Rusijos biudžeto, reikia kalbėti apie poveikį sveikatai, aplinkai, ekologijai ir taip toliau. Jeigu to nedarysime, tai oro taršos klausimas išliks e, ilgalaikė problema visam regionui. Ir ne tik regionui, bet ir tokiam šalims kaip Slovenija, Kroatija ir taip pat Rumunija. Tik mes turime būti suinteresuoti e, to, kad e, siekiai būtų didesni gerinant situaciją. Ačiū. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū už pastabas. Turiu čia informaciją, kad nėra generalinį direktoratą atstovauja ponas Alan Jones. Ačiū pirminkė, keletas žodžių. Mes na, remiame šį pranešimą, tai yra aiškus ir svarbus indėlis diskusiją dėl ES plėtros politikos. Komisija e, dirba trimis kryptimis plėtros prasme. Pirmiausia, žinote, kad paskelbtas komunikatas, ir, kuris padarytas vasaro penktą dieną dėl plėtros e, metodikos, taip pat galvojame apie darybų pradžią su Šiaurės Makedonija ir Albanija ir kovo pradžioje mes pateiksime naujos informacijos dėl šių diskusijų. Ir Zagrebo vadovų sustarimui mes mm, teiksime pasiūlymų dėl ekonominio vystimosi regione. Pakeista metodika turėtų stiprinti visą plėtros procesą, padaryti jį veiksmingesnį, remiantis trim principais. Mm, patikimumas, numatomumas, procesą reikia paversti dinamiškesniu ir nu, mes daug, labai pabrėžiame fundamentalias reformas, kurios reikalingos, įskaitant ir demokratinių institucijų veikimą. Labai gerai, kad Europos parlamentas imasi vaidinti svarbu vaidmenį čia ir tikiuosi tai darys ir toliau. Rengiantis Zagrebo vadovų sustikimui, turbūt kovo pabaigoje mes pateiksime komunikatą, daug dėmesio skiriant ekonominiam vystimuis regione, investicijoms, ekonominiai integracijai, geresniam sujungimui ir taip pat E, žaliosios ekonomikos galimybėms. Tai bus ambicinga darbotvarkė ir komisija lauks jūsų paranš, paramos. Pranešimo projektai yra labai įdomių ir sveikintinų pasiūlymų šią prasme. Ačiū. Ačiū, turiu informacijos, kad išorės veiksmų tarnyba atstovauja pana Elina Elza Fenet, Vakarų Balkanų skyriaus vadovė. Ar tai tiesa? Prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Mes taip pat remiame šio pranešimo iniciatyvas ir turinį, kaip mirinėjo komisijos kolegos. Taip me, mes prisidėjome prie atnaujintos metodikos rengimo ir tikiuosi pozityviai prisidėsime prie ataskaitų dėl dviejų šalių rengimo kolektyviai. Mes turime 2,5 mėnesių užbaigti šį darbą, kad Zagrebo vadovų susitikimas būtų sėkmingas neskaitant plėtrą ir investicijų planą, manau, kad šalia to turime stiprinti politinį ryšius regione. Na, turbūt žinote, kad tarybos pirmininkas surengė neformalų vadovų susitikimą prieš Albanijos donorų konferenciją, taip pat šalia Müncheno saugumo konferencijos vyks darbas. Manau, kad tai yra svarbus signalai rengiantis Zagrebiaus susitikimui ir noriu taip pat paminėti delegacijų ir pirmininkų e, darbą dirbant su Vakarų Balkanais. Mes turime stiprinti bendradavimą su Vakarų Balkanais platesniais klausimais, migracijos, e, bendradavimo, saugumo politikos klausimais. Ir tikimės e, suartėjimo šiais klausimais. Ir Čia mes dirbsime bendrai su Vakarų Balkanais, kad siekdami, kad jie prieartėtų prie mūsų užsienio politikos klausimais. Vienas dalykas dėl migracijos. Aišku, mes remiame holistinį požiūrį, dirbant su tranzito šalimis ir įvairiais maršrutais, bet reikia užtikrinti, kad mūsų agentūros taip pat padėtų šalims ir tai turi būti veiksmingas darbas, nes tai matome E, Frontexo darbe Albanijoje ir matome, kad rezultatai gerėja. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū. Ačiū. Dabar vėl žodis ponui Pitsolai. Ar jūs turite atsakymą į klausimus ar galutinių pastabų? Pabandysiu padaryti abu dalykus, pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už pasiūlytas idėjas, pasiūlymus ir klausimus. Jie yra man vertingi ir aš juos atsižvelgsiu, aišku. Dėl kai kurių dalykų reikės toliau diskutuoti ir dėrėtis. Pabandysiu tiesiogiai atsakyti į klausimą, kurį uždavė kolegė King. Žinoma, svarbu aiškiai pasakyti, kad tai neturėtų būti dilema. Manau, kad ES turi ir gali būti atnaujinta ir tuo pat metu plėstis. Manau, kad vienas procesas neužkarta kelio kitam. Be to, manau, kad ES, pradedant nuo naujų institucijų, bando prisitaikyti ir atitikti piliečių lūkesčius. Ir tai viena ir iš priežasčių, dėl ko rengiama ir Europos ateities konferencija, mes patys iškėlėme savo uždavinį ją plėtoti du metus. Koks yra tikslas konferencijos? Būtent nu, pritaikyti mūsų institucijas, paaštrinti mūsų programas, turint galvoje, ką mes ketiname daryti sąjungoje per šią kadenciją, kad patenkintumėte piliečių lūkesčius. Manau, kad turime tą daryti e, labai išsamei. Ir antra, nepaisant kai kurių padrasinančių žinių iš kai kurių valstybių narių, mes, kaip sakė Žanas Klodas Junkeris, esame istorinių klaidų zonoje, nes vis dar laukiame kovo vadovų tarybos, kuri galbūt išteisys ar, ar tai ko nepadarė praėjusius spalį, o ateičiai, manau, svarbu e, sumažinti strateginių surprizų galimybę. Tai nelengva, bet turime e, galvoti drąsiau, o viena kryptis, kurią turėtume eiti, tai yra remti plėtros procesą, kuris yra labai gyvybiškai svarbus ES vaidmeniui 21 amžiuje. Aš visiškai pritariu kai kuriems kolegoms, kurie uh, visai teisingai mums teigia, kad Europos Sąjunga vakarų Balkanų šalise susiduria su labai veiksmingai veikiančiais konkurentais ir e, aišku, mes pirmiausia turime stiprinti savo pagrindinių vertybių sklaidą, turime veiksmingiau dirbti siekiant geresnės administracijos ir padėti Vakarų Balkanų šalims susidaroti su net negeromis megatendencijomis. Kas tai yra? Mes žinome, kad vakarų Balkanų šalis, kaip ponas Basesku konkrečiai sakė, yra e, mažėja gyventojų skaičius. Reikia kovoti su dideliu nedarbu, ne, gerai veikiančiamis valstybės institucijomis, korupcija, organizuotų nusikalstamumu. Aš sutinku, kad viena iš svarbiausių problemų yra aplinkos priestėjimas. Žinoma, bandysime savo tekste atspindėti, kaip galima daugiau visų šių problemų, tam, kad parlamento balsas būtų garsesnis ir labiau girdimas šiame procese, kuris yra labai svarbu, galvojant apie ES ateitį. Ir aš lauksiu tolesnių diskusijų šešėlių pranešėjų susitikimuose ateityje. Ačiū. Noriu priminti visiems, kad terminas pakeitimams yra kovo antrą dieną, 11 valanda. Turime dabar padaryti kelių minučių pertrauką ir palaukti, palaukti pranešėjo Petro Užtrevičiaus, kad galėtume aptarti kitą darbo tvarkas klausimą. Mėly kolegos, pagal darbo tvarkę turėjome palaukti iki 20 minučių po 10, bet matome, kad visi jau atėjome, galime, atėjo, galime tęsti darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas yra rekomendacija tarybai, komisijai ir vyriausiam įgaliotiniui, atsakingam už užsienio reikalus ir saugumo politiką dėl rytų partnerystės artėjant birželio mėnesio 22 metų viršūnių 20 metų viršūnių sutikimui. E, Europos Sąjungos, e, Sąjungos reikaluose šie metai bus labai svarbus, kalbant apie rytų partnerystę, nes birželio mėnesį Briuselėje vyks viršūnių susitikimas. Prieš šį viršūnių susitikimą Europos parlamentas patvirtins rekomendaciją skirtą tarybai ir komisijai bei vicepirmininkui vyriausiajam įgaliotiniui ponui Borel. Rengiantis rekomendacijai, Sausio mėnesį surengėme labai naudingus klausimus ir aš dabar norėčiau išklausyti mūsų visų nuomonės. Ir prieš. Ir pirmiausia, suteiksiu pranešėjų žodį ponui Petrui Ištevičiui iš Rinių frakcijos. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos. Norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į pirmąjį Europos parlamento rekomendacijos projektą. Rekomendacija skirta tarybai, komisijai ir vyriausiam įgaliotiniui apie rytų partnerystę artėjant 20 metų birželio mėnesio viršūnių stikimui. Ir matyt, neperdėsime, jeigu rytų partnerystės iniciatyvą 2009 metų įvardysime kaip labai didžiulę sėkmę, kalbant apie ES santykius su rytų kaiminėmis šalimis. Pirmiausia, rytų partnerystė yra politinio mobilizavimo priemonė. Antras dalykas, ši priemonė buvo svarbi motivacija įgyvendinti nuoseklės reformas. Trečias dalykas, partnerystė reiškia proveržį geopolitinėme savęs suvokime. Ir bandant įvertinti tuos pasiekimus ir iššūkius, mes turime išdėstyti principus būsimam bendradarbiavimui, nes ES neturi teisės nusigręžti nuo bendradarbiavimo ir partnerystės su rytų kaimynais. Pasirašant ir gyvendinant asociacijos susitarimus su nuosekliais laisvos prekybos susitarimais, ES įžengė į naują bendradarbiavimo etapą su Ukraina, Gruzija ir Moldova ypatingai. Vis didesnis politinis bendradarbiavimas ir išplėstas ekonominis bendradarbiavimas bei priekybiniai santykiai šešias rytų partnerystės šalis padarė dešimta, dešimtąją pagal reikšmę priekybinę partnerį ES. Tai didžiulis pasiekimas atsižvelgiant į visus ekonominius nuosmukius ir problemas tose šalyse ir taip pat atsižvelgiant į labai nelengvas, sudėtingas aplinkybes, kurias teko išgyventi tom šalims. Norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad mes vis labiau ekonomiškai esame susiję tarpusavyje ir priklausomi vieni nuo kitų. Transformacinės galios panaudojimas padarė didžiulį poveikį rytų partnerystės šalims ir jų reformų procesams, sustiprinant teisinio harmonizavimo procesus ir integruojant šakinės reformas. Ukrainos reformų dujų ir naftos sektorija pavyzdys yra būtent pats ryškiausias. Ukraina užbaigė atsiejimo reformą, pasinaudodama ES patirtimi ir praktika. Naftogas, didžiausia valstybinė Ukrainos įmonė, išlipo iš finansinės duobės ir tai yra įmonė, kuri moka daugiausia mokesčių ir gauna didžiausius dividendus. Dabar e, Kalbant apie korupciją, politinius ekonominius skandalus, mes matėme daug tų skandalų susijusių su naftogas įmonė ir tai, kas buvo padaryta, tai yra tikrai labai reali sėkmės istorija viename svarbiausių ūkio sektorių. Kitas dešimtmetis, kalbant apie partnerystę tarp ES ir rytų partnerystės šalių, turi toliau užtikrinti dvišalius santykius ir atnešti tam tikrų naujovių. Pirmiausia, mūsų bendradarbiavimas turi būti siejamas su politinėmis, pagrindinėmis teisėmis, įstatymo viršenybė, kova su korupcija ir šios politikos įgyvendinimu. Turi būti aišku iš pat pradžių, kad mes neaukosime politinių sąlygų ir principų, matydami tik tai ekonominę naudą. Antras dalykas. ES privalo savo paramą sutelkti valstybės kūrimo ir institucinių pajėgumų kūrimo veiksmams. ES turi tinkamai spręsti saugumo problemas ir hybridinės grėsmės rytų kaiminėse šalyse. Trečias dalykas. Rytų partnerystės šalys privalo būti traktuojamos vis daugiau diferencijuojant, daugiau už daugiau principą pritaikant, prisimant daugiau atsakomybės ir nuosavybės už rytų partnerystės politiką. Aš norėčiau optimistiškai pasakyti, kad nenaudosime mažiau už mažiau principo tų šalių atžvilgių ir daugiau už daugiau principas ir bus vyruojantis principas ateinančiame dešimtmetyje. Pirmininkė, rengiant pirmąjį projektą mūsų rekomendacijų, mes šį dokumentą suskirstėme į kelias dalis kurios yra aiškios ir struktūra yra gera. Tai pirmoji dalis yra sutelkta ties struktūriniu dialogu, valstybės kūrimu ir demokratinė atskaitomybė, reikalaujant tolesnių pastangų ekonominėje veikloje ir teisės aktų derinime, yra siūlomi siūlomos tam tikros naujovės, e, kurios matyt atsispindės ir pakeitimuose, ir mūsų diskusijose, naudojant naujas priemonės ir išplečiant tas priemonės dar labiau. Norėčiau čia paminėti ir e, kai, Tviningo tą e, programą. Ir taip pat mes labai daug dėmesio skiriame teismų ir viešo administravimo reform, reformoms ir jų užbaigimui, nes tai yra labai svarbu valstybės kūrime. Uh, Ekonominė, ekonomikos politikoje mes labai aiškiai akcentuojame tolesnį reguliavimo, tolesnį reguliavimo konvergenciją įvairiose sektoriuose. Ir aš norėčiau atvirai pasakyti, kad aš tikrai labai tikiu mūsų bendra ekonominė erdvė su rytų partnerystė šalimis. Ir kalbant apie partnerystę, ekonominėje srityje mes turėtumėme pereiti prie integracijos palaipsniui ir laikantis tam tikrų sąlygų, tikintis, kad bendroji rinka mūsų partneriams bus prieinama ir jie taps visą teisės dalyviais mūsų e, bendroje rinkoje. Žinau, kad tai to pasiekti nebus lengva, bet aš manau, kad tos šalis, kurios įgyvendins esminės ekonominės reformas, ir gyvendins e, susitarimo nuostatas, aš manau, kad e, jos kažkurio tai momentu priartės prie to taško. Toliau žmogiškojo kapitalo plėtra. Mes turime atsižvelgti rimtą situaciją dėl to, kad mažėja gyventojų skaičius ir vyksta didžiulė migracija iš rytų partnerystės šalių. Ir kai kurios iš jų susiduria net ir dabar su nemenkais iššūkiais, bet uh, mes turime padaryti viską, kad sustiprintumėme žmogiškai kapitalą, jo kokybę tose šalyse. Ir dėl to aš būčiau labai laimingas, jeigu kažkurio tai momentu Europos universitetai, Europos universitetas būtų įsteigtas, pavyzdžiui, gražiame Kievo mieste. Ir tai galėtų būti labai gražus pavyzdys, rodantis, kaip mes įsitraukėme į akademinį gyvenimą ir perteikėme geriausią europinę praktiką Ukrainai ir kitoms rytų partnerystės šalims ir taip pat didiname bendradarbiavimą tarp tų šalių, šalių, kurios tokiu atveju turėtų bendrą interė, e, universitetą Kijeve. Toliau. Saugumas ir stabilumas. Čia turėtumėme daugiau imtis pastangų, nes turime nepamiršti, kad penkios iš šešių šalių susiduria su didžiuliais sunkumais saugumo ir konfliktų prasme. Ir mes turime mąstyti atvirai ir tinkamai spręsti tas problemas, kurios dėl to kyla. Turėtumėme įvertinti nuoseklę strategiją kovojant su propaganda, dezinformacija, kibernetiniais nusikaltimais bei korupcija, terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu bendrai Ir čia mūsų pastangos niekuomet nebus perteklinės, jeigu mes norime padėti tom šalims ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su rytų partnerystės šalimis. Dabar kalbant apie bendravimą ryšius, aš manau, kad turime pasididžiuoti visais tais pasiekimais santykiuose tarp ES ir rytų partnerystės šalių. Aš manau, kad pradžia labai gera. Aišku, dar reiks daugiau nuveikti, tačiau turime kalbėti apie tuos visus pasiekimus ir reformose pasiektus rezultatus visuomeniai apie tai pasakoti, ypač tose šalyse. Nes kartais tai tikrai net mus gali įkvėpti imtis tam tikrų reformų ir gyventi globaliame pasaulyje, kur didesnis konkurencingumas yra ne tik ekonominė prasme, bet ir administravimo prasme bei viešosios politikos prasme bei sprendžiant užsienio ir saugumo politikos problemas. Taigi bendrai paėmus, pirmininkė, aš manau, kad puikus bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais, su kuriais mes jau turime tikrai gerą darbinę atmosferą. Aš manau, kad gausime daug esminių tokių praturtinančių pranešimą pakeitimų. Žinome, kad terminas gal nelabai realistiškas, tai yra vasario 26 ir aš norėčiau pasiūlyti pratesti tą terminą iki antradienio. Ta savaitė mes sugrįšime po žaliosios savaitės į Europos parlamentą, kad tas darbas būtų šiek tiek paprastesnis ir nebūtų tiek streso. Ir labai norėčiau išklausyti pastabų, siūlymų iš afeto komiteto narių, ypač iš šešėlinių pranešėjų, kurių mataus šioje salėje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, Petrai. Mhm. Dėl e, termino pratesimo reikia pasitikslinti, nes gal pritruksime laiko prieš balsavimo plenarnėme posėdėje. Pažiūrėsime, pamastysime. Ačiū už e, pristatytą rekomendaciją, už įdomias idėjas ir pasiūlymus. Toliau galimybė pasakyti šešėliniams pranešėjams, pirmasis sąraše ponas Čikovski, e, Sikorski, EPP. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už tokį gerą apibendrinimą. Aš visiškai pritariu Jums, kad rytų partnerystė yra sėkmės istorija ir aš labai didžiuojosi uh, tuo, kad e, po, po to, kai pirmininkavo Lenkija, būtent ES tą, tą programą kaip sikės pasiūlė Lenkija ir, ir Švedija. Ir ta programa <clears throat> tikrai realiai paveikė rytų partnerystės e, šalių gyvenimą. Keli milijardai eurų buvo skirta sienų valdymui, e, turizmo iniciatyvoms, mažoms vidutinėms įmonėms, Erasmus plus programai ir taip pat šios šalys pertvarkė vidaus reikalus taip, kad dabar mes galime trims iš jų leisti be vizų keliauti į ES ir iš to, ką girdėjau, tai milijonai tų šalių piliečių naudojasi šią galimybę ir jie laikosi tų sąlygų, kurios siejamos su bevizių įvažiavimu, laikosi nuostabiai gerai. Tai yra tai rodo, kad jie sugeba laikytis taisyklių. Sutinku su jumis, kad turėtumėme daugiau dėmesio skirti daugiau, da, už daugiau principui, o ne mažiau už mažiau principui. Ir aišku, yra tam tikros diferenciacijos tarp šešių šalių, nes kai kurios iš jų siekia narystės, o kitos ne. Uh, Ir mes visi žinome, kokios yra politinės realybės ES, rytų partnerystės šalys, dar, rytų partnerystė dar nereiškia, kad narystė užtikrinama, bet ši programa leidžia tom šalims bandyti tenkinti reikalavimus, modernizuojantis. Ir šią prasme aš tik dar norėčiau pridurti, kad reikia ieškoti naujų būdų, kaip su tomis šešiomis šalimis bendradarbiauti, šalia energetikos sektoriaus, kurį jūs minėjote, kurį jūs minėjote ir jis yra labai svarbus. Bet kitas stambus projektas turėtų būti duomenų srityje. Tarp tinklinio sujungimo mokesčio srityje ir taip pat reglamentas dėl duomenų privatumo, ir kibernetinio saugumo reguliavimo. Aš tikiuosi, kad jie pasieks daugiau pažangos ir narystė rytų partnerystėje nėra paskutinė asociacijos su ES forma. Dėkoju. E, Ačiū. Dabar kalbės Šandor Ronai, kuris atstovauja socialistams ir demokratams. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, dėja Tilora Kovač, socialistų ir demokratų pranešėjas, norėjo dalyvauti posėdį, todėl aš jį pavaduodamas pristatysiu mūsų poziciją. Pirmiausiai, šis dokumentas yra labai išsamus. Visiškai pritarėme pagrindinėms jo mintims, dėkojame Petrui Auštrevičiui už jo parengimą. Mes visiškai pritarėme mintims apie tai, kad E, europinė partnerystė yra labai svarbi, siekiant užtikrinti ES saugumą ir labai svarbi, siekiant užtikrinti rytų partnerystės šalių ekonomikos saugimą ir saugumą. Taip pat mes e, palankiai vertiname tai, kad e, pranešėjas ragina pripažinti rytų partnerystės šalių reformų atnešamus rezultatus, kaip ir e, rekomendaciją stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir rytų partnerystės šalių, bet tarp rytų partnerystės šalių tarpusavėje. Reikia pažymėti, kad į pranešimą įtrauktos labai svarbios temos, pavyzdžiui, būtinybė stiprinti valstybės valdymo institucijas, kovoti su korupcija korupcija, klimato kaita, atgavinti ekonomiką, užtikrinti lyčių lygybės, teikti parmą pilietiniai visuomeniai bei stiprinti bedrabiavimą saugumo ir gynybos politikos srityje. Socialistams ir demokratams labai svarbu įtraukti kai kurios papildomus aspektus į šį pranešimą. Norėtume paraginti paminėti taip pat ir narystę NATO. E, žinoma, tai turėtų atitikti e, Statės Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnį. Kaip pagrindinį kriterijų narystė ir tai yra teisės viršinybės e, užtikrinimas. Taip pat reikia pabrėžti, kad tiek ES, tiek šalis partneris turi būti tinkamai pasirengusios bendrabiavimo procesui e, ir rytų partnerystė neturėtų tapti tuo nesantaikos oboliu, siekiant apginti atskiroms valstybėms narėms, ES narėms savo nacionalinius interesus. Žaliųjų frakcijos vardu Marketa Grigorova šešėlinė pranešėja. Prašau. Ačiū pranešėjai už rekomendacijos projektą parengtą Europos parlamento vardu. Rytų partnerystė yra e, labai svarbi Europos Sąjungai, e, tačiau e, nuo patnystės pradžios turime vykdyti kai kurias permainas, tačiau turėtume laikytis visą priepiančio požiūrio, palikdami duris atviras visiems partneriams ir skatindami jų pažanga, individualus požiūris, tačiau nereiškia skirtingų greičių įgyvendinant e, rytų partnerystę, nes kai kurios iš rytų partnerystės šalių yra apsuptos grėsmingų kaimynų, todėl makrofinansinė parama čia yra labai svarbi. ES gaunama parama turėtų būti naudojama stiprinti demokratiją ir vykdyti reformoms, bei e, stabilizuoti kaiminius santykius, taip pat e, <clears throat> stiprinti europinėms vertybėms, e, investicijoms rytų partnerystės šalyse, užtikrinant ilgalaikius tarpusavio įsipareigojimus ir kartu siekia ne tik stiprinti ekonomiką, bet ir demokratiją. ES e, veiksmai tame regione rytų partnerystės pritrauks ir e, kitų pasaulinio masto veikėjų, e, tačiau mums reikia siekti atsverti neigiamą kai kurių kitų pasaulio galių poveikį rytų partnerystės regionuose bei kovoti su dezinformacija. Bet noriu pabrėžti, kad e, būtina aiškiai pasakyti, kad tos valstybės narės, kurios vykdo pakankamai e, reformų, davosi mūsų vertybėmis, kažkada ateityje gali tapti ES narėmis. Ir rytų partnerystė yra tik tai pirmas žingsnis ilgalaikės integracijos procese. Dėkuoju šį rekomendacijos projektinę, kad vėl bendradarbiavimo su pranešėjai ir kitais šešėlinis pranešėjais, AKR. Šešėlinį pranešėją ir Ana Fatiga, ar norite kalbėti? Taip, ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją Petrą Užtrevičius su puikiai parengtų pranešimu. Galiu tik tai pakartoti anksčiau kalbėjusių kolegų mintis apie tai, kaip buvo vertinamas projektas e, rytų partnerystės ir e, aukštai vertinti jo pasiekimus bei pabrėžti būtinybę jį toliau tęsti, plėtoti Taigi e, nekartosiu jau anksčiau išsakytų minčių, aš susitelksiu ties e, man labiausiai rūpimą sritimi, tai yra e, saugumu ir gynyba bendraja prasme. Du tūkstančiai šešioliktaisiais metais svarstėme pasaulinio saugumo strategija tuo metu atrodė labai svarbu kalbėti apie rytų partnerystės šalis arba apskaitai mūsų rytų kaiminystę. Ir e, tos šalis daugelį metų susiduria su labai agresyviu Rusijos federacijos elgesiu. Tokios šalis kaip Ukraina, yra priverstos vykdyti labai sudėtingas reformas ir mums e, privalu šią šalį e, raginti judėti į priekį jos pačios žmonių labui. Kartais e, atrodo sunku tą daryti, tačiau tos reformos yra būtinos, kad būtų užtikrinta tikra sanglauda ir atitinkamas e, svystimo lygis panašus ES valstybių narių, kalbėdami apie Grūziją. Turime nepamiršti, kad tai yra maža šalis susidurinti su didžiuliais sunkumais. Politinė padėtis yra labai įtempta ir mes turime šiai šaliai padėti, jos žmonėms padėti. Turiu pripažinti, kad esu labai sunerimusi dėl jų ateities. Žinau, kad Gruzijos visuomenė turbūt yra labiausiai provakarietiškai nusiteikusi e, e, visame likusiame pasaulyje. Ir nepaisant to, gyvena labai sudėtingomis sąlygomis. Ta situacija yra labai sudėtinga abiejose šalise, tiek Gruzijoje, tiek Ukrainoje ir nepaisant to, abi šalis prisideda prie mūsų saugumo, su jomis yra pasirašytos asociacijos sutartis, jos aktyviai dalyvauja bendrose saugumo ir gynybos politikos veiksmuose, taip pat ir kaip ir Moldova. Taigi, uh, Nepaisant politinių permainų visose rytų partnerystės šalyse, jų indėlis į mūsų bendrą saugumą tikrai yra didžiulis ir jį reikia atitinkamai įvertinti. Žinome, kokį spaudimą patiria šiuo metu Baltarusija. Ir nepaisant to, turime nedvėjodami stoti Baltarusijos visuomenės pusin, nes jie patiria rimtų suvaržymų. Aš e, e, jau nekalbėsiu apie Armeniją ir Azerbaidžianą, nepasant visų sunkumų, abi šalis mėgina išlikti kuo arčiau Europos Sąjungos. Todėl mums svarbu uh, joms taip pat padėti įveikti patiriamus sunkumus. Ačiū už jūsų nuomonę. Keli nariai prašo žodžio, pirmoji pasakys ponė Kalnietė, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Petrą Auštrevičių su puikiai pasirinktų viso priepiančių požiūrių rytų partnerystės problemas, jis apriepia praškai visus e, tų santykių aspektus. Nekartosiu kitų kolegų jau išsakytų minčių, tačiau norėčiau paminėti kelis aspektus, kurie mano nuomonė yra labai svarbus. Prieš savaitę Gruzijos opozicijos lyderis Ugulava buvo suimtas ir jam dar kartą buvo pateikti kaltinimai. Buvęs premjeras e, Vanomi Rabišvili e, e, išleistas į laisvę šiandien po atliktos bausmės ir mes turime grūzę aiškiai pasakyti, kad atidžiai stebime padėti šalyje tam, kad nepasikartotų tokie įvykiai kaip Ugulavos suėmimas. Kodėl aš taip sakau? Dėl kad privalome labai atidžiai vertinti rytų partnerystės šalyse demokratijos būklę. Žinome, kokie procesai vyksta Moldovoje, kaip Ana Fotiga ir kiti kolegos, aš esu labai susirūpinusi dėl demokratinės situacijos blogėjimo. Uh, Gruzijoje. Todėl mes turime sugriežtinti politinės sąlygas, skirdami ES finansinę paramą šioms šalims, ne tik nustatydami techninius kriterijus, kurios tvirtina Europos komisija, tačiau taip pat ir e, turime vertinti jų <clears throat> politinius įsipareigojimus, stiprinti demokratinės vertybės bei vertinti politinę valią tomis vertybėmis vadovautis. Kodėl man kyla toks susirūpinimas? Todėl, kad mes, Europos Sąjunga, norime, jog tos šalis taptų demokratinėmis, būtų mūsų stabilios kaimynės. Ir tas uh, balansavimas e, per beveik kiekvienus rinkimus e, tarp demokratijos ir kontroliuojamos demokratijos tikrai neprisėda prie stabilumo stiprinimo. Prieš 15-20 metų buvo atvirai e, naudojamas terminas, dabar jis jau yra pamirštas. Buvo sakoma, kad es turi išlaikyti <clears throat> kad ES e, e, ir rytų partnerystės tarpusio santykiai e, turi būti grindžiami tokios tvirtos tarpusavio meilės principų. Ir aš manau, kad e, turėtume prisiminti tą posakį. E, reikia dabar sulaukti naujo aukščiausio lygio sustikimo, kuris tikiuosi įneš naujo dinamiškumo į rytų partnerystės procesus ir bus patvirtinta naujoji ES ilgalaikė rytų partnerystės vizija. Ačiū Jums už nuomonę ir pasiūlymus. Dabar ponai Kubiliui perdašu žodžiu. Uh, uh... Labai ačiū. Aš esu taip pat vienas iš Euronės delegacijos pirmininkų. Kaip žinote, Euronestas yra kaip parlamentinė asamblėja atsakingas už rytų partnerystės klausimų analizę, kaip galima giliau. <clears throat> Aš e, pritariu, pranešimo projektas geras ir tai yra pradžia mūsų giliai diskusijai. Galiu pasveikinti Petrą Auštrevičių kolegą iš Lietuvos. Norėčiau pasakyti, kad galbūt galėtume aptarti, kokių gilesnių akcentų reikėtų įtraukti į šį tekstą. Manau, kad sėkmė kitoje, kitame dešimtmetyje priklausys nuo racionalaus ir kūrybinio balanso iš mūsų pusės, diferencijuojant ir apimant visą rytų partnerystės politiką. ES pokyčių gale yra labai svarbi, siekiant transformuoti rytų partnerystės šalis, kad jos būtų sėkmingos, sėkmingi projektai. Visą tai priklausys mūsų, nuo mūsų sugebėjimo parodyti pirmiausia tų šalių žmonėms e, pateikiant naujų, kaip aš sakau, morkų ir naujų sąlygų, kad pasiektume sėkmės. Jeigu kol kas, aš sakau kol kas, tas kol kas galbūt greitai pasveiks, bet jeigu kol kas nesugebėsime parodyti žmonėms narystės perspektyvos, tai reikia galvoti, ką galime jiems pademonstruoti. Nes po bevizio režimo, kuris buvo tam, tikras, tam tikras meduolis, tai kiti dalykai, apie kuriuos kalbame, neturi tokios jau stiprios transformacinės galios, kaip mes norėtume. Taip pat e, turiu pasakyti, kad labai svarbu klausytis rytų partnerystės partnerių žodžių. Euronestas būtent ir yra ta vieta, kur galime klausytis, bandome klausytis. Ir tuomet matome iš tikrųjų, koks, kokia svarbi yra ta protinga diferenciacija. Aš noriu priminti, kad trys asociacijos šalis turinčios asociacijos sustarimus ir laisvos prekybos sustarimus, jos mano, kad jos pasiekė pažangos ir norėtų, kad tas principas daugiau už daugiau, išsakytas labai aiškia kalba, iš ES pusės būtų taikomas joms. Labai svarbu, turime laišką pasirašytą gruodžio 5 dieną Bratislavoje, jį pasirašė Gruzijos užsienio reikalų ministras, Moldovos užsienio reikalų ministras ir Ukrainos taip pat atitinkamas ministras, kur jie pabrėžė diferencijavimo principus ir kviečia ES pamastyti, įsteigti trijų asociacijos šalių ir ES dialogą. Taigi turime detaliau apie tai pagalvoti. Principas daugiau už daugiau turi būti apčiopiamas, praktinis ir padėti, turi padėti žmonėms išlaikyti motivaciją siekiant reformų, tokiose šalise kaip Ukraina, Gruzija ir Moldova. Mes žinome, e, kas vyksta tos šalise dėja dabar, bet tai reiškia, kad mes iš mūsų pusės turime būti ambicingesni ir parodyti jiems, ką jie gali prarasti, jeigu jie netes savo reformų. Kita vertus, turime matyti, kaip kitos šalis - Armenija, Azerbaidžianas, Baltarusija - gali būti įtrauktas į rytų partnerystės politiką, taikant individualesnį požiūrį. Žinome, kad Armenija nori vyktis tas tris toliau pažengusias šalis ir to turime nepamiršti. Tokia pažengusi partnerystė, kaip aš ją pavadinčiau, galėtų būti tas naujos meduolis toms labiau pažengusiams šalims. Kokios priemonės galima panaudoti? Kurios priemonės paminytis Petro pranešime, bet aš norėčiau daugiau detalių, kad būtų paminėta tekste. Pavyzdžiui, labai gerai, pavyzdžiui, pateiktas labai geras pasiūlymas dėl Gruzijos ir Moldovos. Ir aš sakyčiau, kad labai svarbu būtų giliau pažvelgti, kit, kai kalbame apie kitą dešimtmetį, kad sukurtume naujas finansinės priemonės, kad prisidėtume prie šių šalių ekonominio vystimosi. Ir čia mes turėtume galvoti, kaip panaudoti tą patirtį, kurį ES e, gauna iš darbas su Vakarų Balkanais ir panaudoti į rytų partnerystės e, šalių atžvilgių, pavyzdžiui, sujungimo darbo tvarkė ir taip toliau. Taigi aš norėčiau, kad tokie dalykai būtų paminėti taip pat ir pranešime. Ačiū, pana Kubiliau. Ir pagaliau paskutinis paprašė žodžio ponas Basesku. Ačiū, ponia pirminkė. Turiu keletą komentarų. Visų pirma, E, labai geras pranešimas parengtas ir nedaug ką galima pridėti. Bet aš norėčiau pasiūlyti keletą idėjų. Pavyzdžiui, turime iš naujo patvirtinti mūsų partnerystę, konsoliduojant rytų partnerystę. Ši partnerystė turi būti konsoliduojama skirtingais būdais. Pavyzdžiui, turime, turime suformuoti politinę viziją e, stimului, kuris galėtų būti pasiūlytas toms šalims. Pavyzdžiui, jas labai skatina vizų liberalizavim, režimo liberalizavimas. Turime galvoti, koks galėtų būti kitas žingsnis į priekį. kad e, e, pažadėtume kažką, kas e, paskatinusi juos siekti progreso. Mm, kitas aspektas turime stiprinti dialogą saugumo kontekst, saugumo klausimais. Pažvelkime į pirmasis trišalis - Moldova, Gruzija ir Ukraina. Jos Visos yra, turi teritorijų okupuotų Rusijos federacijos. Realiai turime saugumo problemų susijusių su hybridiniu karu, kurį vykdo Rusija. Kodėl nesuteikus joms galimybės bendradarbiaujant su mumis, kovojant prieš tokią grėsmę? tokias grėsmės kaip hybridinis karas, kibernetiniai išpoliai ir taip toliau. Ko gero, čia mums reikia rasti būdų, kaip um, palaikyti su jomis partnerystę. Ir toliau reikia kalbėti apie finansinių priemonių koordinavimą. Turime tris išteklius skirti infrastruktūrai, kad sujungtume tas šalis. Energetikos, transporto ir skaitminės visuomenės infrastruktūros prasme. Ko gero, tai stimuliuotų tas šalis tuomet būti arčiau Europos Sąjungos. Pateiksiu pavyzdį ir, ir baigsiu. Dodon. Dodon yra prorusiško politiko pavadinimas Moldovoje. Bet kadangi ES atnaujino finansinę programą skirtą Moldovai, Dodonai nieko nebando daryti, kad sužugdytų tam. Tai reiškia, kad netgi prorusiškai nusiteikęs lyderis, turintis prorusišką vyriausybę, gali artėti link Europos Sąjungos. Ačiū. Ačiū, labai įdomus požiūris mano dokumentuose paminėta, kad NIR generalinio direktorato atstovauja panas Meredit. Ar norite kalbėti? Ačiū pirmininkė. Labai malonu grįžti į Europos parlamentą, svarstant šią labai svarbę temą. Tai yra rytų partnerystė. Noriu padėkoti ponui Užtrevičiui už labai aiškiai parašytą pranešimą ir galiu patvirtinti, kad e, Europos komisija kartu su kolegomis iš šios veiksmų tarnybos mm, mums yra tai prioritetas prieš birželio mėnesio vadovo susitikimą ir e, sveikiname šią diskusiją. Šį rytą Europos parlamento nuomonės yra labai svarbios. Aš trumpai kalbėsiu, nes daug kas pasakyta. Mes rengiame konsultacijas nuo gegužės iki spalio mėnesio praėjusiu metu ir ačiū parlamentui už jūsų įnašą. Susilaukėme daugiau kaip 200 pasiūlymus iš visų valstybių narių, iš vietos partnerių. Taigi turime e, solidų pagrindą tiems pasiūlymams, kurį vyriausiai galiotinį pateiks e, šių metų kovo pabaigoje. Ir tai bus pagrindas diskusijoms prieš aukščiausio lygio susitikimą. Apskritai, konsultacijos parodė, kad Europos kaimynystės politikos kryptis peržiūrėta 15 metais yra tinkama. Tai reiškia daugiau diferenciacijos. Ta žodį girdėjau šiandien čia taip pat ir ačiū už tai. Reikia didesnės nusaibės, didesnio nusaibės jausmo ir mes taip pat e, šią prasme dirbame su mūsų partnerėmis ir su parlamentu, taip pat valstybės narėmis. Mes daugiau pasiekėme po pus, Bruselėje vykusio vadovo susitikimo paskutinį kartą ir taip pat mūsų priemonės naudojamas lankščiau. Galime kalbėti apie Europ, Ukrainos paramos e, grupę, Stratkomo darbą ir panašiai. Ir jeigu liksime į tris ramšius - ekonomiką, sujungimą, žmonių kontaktus ir e, valdyseną ir pagrindą, tai mums atrodo, kad tai yra labai geras pagrindas. Trijų ramščių prasme pasiekta didelė pažanga, bet daug daugiau reikia padaryti valdysenos ir saugumo srityje ir čia mes dirbame taip pat ir žvelgiant į ateitį matome, kad reikia stiprinti, sustiprintą požiūrį e, klimato kaitos srityje, daugiau dirbti su jaunimu, e, lyčių E, lygybės ir skaitminės ryties prasme. Ekonomika ir sujungimas bus labai svarbus e, ateičiai taip pat. Taip pat matome didesnį atsparumą. Daugelis jūsų minėjote, kad yra tam tikras e, užtikrintas ekonominis atsparumas, taip pat demokratinių institucijų, aplinkosauginių ir, ir panašiai. Ir visuomenės atsparumo sustiprėjimas juntamas. Ir daug šitų dalykų yra atspindėti ir jūsų pranešime, taigi ačiū Jums už šią diskusiją. Ačiū. Taip pat e, dar matau, kad išorės veiksmų tarnybą atstovauja ponia Marta Vitrikovska, rytų partnerystės e, komandos vadovė. Ar norite kalbėti? Taip, labai ačiū. Ačiū už galimybę apsilankyti pas jūs šiandien, rengiantis aukščiausio e, lygio susitikimui. Ir rengiant Europos parlamento rekomendacijas šiam susitikimui. Ačiū Jums už dalyvavimą diskusijoje dėl rytų partnerystės ateities. Jau daug kas čia buvo pasakyta ir galiu pritarti, ką kalbėjo Lawrence Meredith, kalbėjęs prieš mane. Aukščiausio lygio sustikimas numatomas birželio 18 dieną, jis vyks Bruselėje. Tikimasi, kad bus peržiūrėti rezultatai pasiekti rytų partnerystėje nuo praėjusio aukščiausio lygio susitikimo 17 metais ir taip bus patvirtinti esame įsipareigojimai iš ES pusės ir šalių partnerių ir bus numatyti ateities ilgalaikiai prioritetai rytų partnerystėje. Kaip jau buvo minėta praėjusiais metais, mes surengėme konsultacijų procesą, apmastymų procesą, ap, kokia turėtų būti rytų partnerystė po 20 metų. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, tai du svarbus rezultatai šiame procese pasiekti ir kurie atsispindės ir bendrame komunikate dėl rytų partnerystės, kuris šiuo metu rengiamas ir turėtų būti patvirtintas kitą mėnesį, kovo 18 dieną. Rytų partnerystė aiškiai duoda rezultatų ekonominė prekybos, sujungimo ir žmonių kontaktų prasme, bet daugiau darbo reikia geros valdysinės, įstatymų viršinybos, kovos su korupcija, žiniasklaidos erdvės, pilietiniai visuomeniai ir srityse. Taip pat reikia pastebėti, kad dabartinė sistema veikia sėkminga, keturi bendradarbiavimo ramščiai duoda gerų rezultatų Na ir labiau sutelktas planas 20 metų tikslams pasiekti taip pat yra laukiamas. Ir esma architektūra taip pat išlieka pamatuota. Mes e, pasižymėjome jūsų nuomonės ir jūsų nuomonės atsispindės taip pat ir komunikate rytų partnerystai, kuris bus patvirtintas per aukščiausią lygos susitikimą 18 e, metų. E, birželio 18 dieną. Ačiū, ponė Vitrikovska. Dabar laikas e, grįžti prie mūsų pagrindinio pranešėjo, Petro Štrevičiaus. Ar norėtumėte sureaguoti į idėjas, kurios buvo pateiktas per diskusiją? Pirmininkė dėkoju visiems kolegoms, ypač šešėliams pranešėjams, už labai vertingus ir aktualius pastebėjimus bei pasiūlymus. Kai šį prasidėjo diskusijos, kalbėjome, kad politinės sąlygos turėtų būti visuomet išlaikomos, nepamirštamos, nes mes norime lygių, lygios partnerystės ir kaip e, lygi partnerystė įmanoma, jei nėra laikomasi pagrindinių politinių sąlygų. Kitas dalykas neturėtumėme vengti atsiriboti nuo naujovių, ne, nepriklausomai kas tai būtų, ar finansinės priemonės, ar programos, platformos bendradarbiavimui ir panašiai. Tik vienas dalykas turėtų būti akcentuojamas neturėtumėme sukurti kažko ypatingo rytų partnerystės šalims. Kodėl turėtumėme kažko sukurti ypatingo partnerystės šalims? Gal turėtumėme uh, išplėsti dabartinės politikos e, sritis, priemonės, programas ES ir pakviesti juos siekti rezultatų ir e, prisijungti prie dabartinių programų, pavyzdžiui, žaliasis kursas. Aš pasisakyčiau prieš tai, kad būtų sukurta žalios politikos sistema ar programa šalims partnerystėms. Mes turime tokį tokią puikią programą ES ir galime pakviesti šalis partnerės prisidėti prie mūsų žaliojo kurso politikos, atsižvelgiant, aišku, jų finansinės galimybės ir pažangą. Tačiau nekurkime nieko kažko papildomai ypatingo tom šalims. Jos nėra ypatingos, jos yra lygios su mumis ir jos nori irgi siekti kiek įmanoma daugiau rezultatų. Toliau pirmininkė. kalbant apie rytų partnerystės ateitį, neturėtumėme bijoti ateities sėkmių, kalbant apie rytų partnerystę. Dėl to turėtumėme ištiesti bendradarbiavimo ranką. Rytų partnerystės šalis nėra vien tik kaimynės, jos yra partnerės ir jeigu mes matome, kad tai vyksta, tai tikrai kažko pasieksime per ateinančius dešimt metų. Ir kaip teisingai buvo pasakyta, viskas prasidėjo nuo 2009 metų, pirmininkaujant Lenkijai. Ir buvo pateiktas tikrai toks geras pasiūlymas ir aš tikiuosi, kad 30 metais mes dar labiau džiaugsimės rezultatais ir integraciniu mūsų šalių partnerių statusu. Dėkoju. Dėkoju už apibendrinančias pastabas. Na įdomu, ar žalėsis kursas galėtų būti laikomas jiems meduoliu ar botagu, bet pažiūrėsime. Taigi dėkoju už labai įdomias diskusijas, nuomonės, siūlymus. Norėčiau priminti, kad terminas pakeitimams pateikti yra vasario 26 diena buvo pirminis, mes atsižvelgėme į tai, ar, ar, ar galima pratesti tą terminą, patikrinsime ir informuosime jūs atitinkamai, kai tik tai gausime tą informaciją. Taigi, baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, o kitas darbo atvarkės klausimas yra kiti klausimai, nematau norinčiųjų pasakyti pagal šį darbo atvarkės klausimą. Ir toliau informacija apie kitą posėdį. Kitas posėdis mūsų komiteto įvyks kovo mėnesį, 16 dieną čia Briuselėje ir taip pat kovo 17 dieną taip pat čia Briuselėje. Dėkoju už posėdį. Posėdis baigiamas. Thanks.